Buongiorno, la seduta è aperta. Labas rytas, pradedame mūsų posėdį. Reka la diskusione congiunta sui requisiti. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar turėtų būti bendros diskusijos apie kapitalo rizikos ribojimo reikalavimus kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms. Tai yra Otmaro Karaso pranešimai. Suteiksiu žodį pranešėjai keturioms minutėms, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiama taryba.